Allora, la parola a Mr. Diamandouros. Taigi, žodis ponui Diamandouros. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju už malonų pakvietimą šiandieną E, dalyvauti čia. Pereisiu prie anglų kalbos jums leidus. Gerbiamoji pirmininkė, garbėjai nariai, Dėkoju už galimybę perskaityti jums ir pristatyti savo viziją ir savo siekius. Iš savo gyvenimo prašymo, kurį išplatinau 23 kalbomis, matyti pagrindiniai mano patirties aspektai. Profesinė patirtis administracijos, akademinėje sritise, kaip Graikijos ombudsmeno tarnybos įkūrėja e, patirtis ir darbas ombudsmeno taryboje nuo 2003 metų įrodo, kad esu įsipareigoję šiams tikslui. E, visose 27 valstybėse narėse gavau pritarimą savo kandidatūrai, e, savo perinkimui. Visos komiteto frakcijos ir komitetai, parlamentas, atsiprašau, frakcijos ir komitetai suteikė man palaikymą ir aš tikiuosi, kad Europos piliečių akise ir toliau išlaikysime institucijos patikimumą. Savo pranešimą pradėsiu nuo pagrindinių mano rezultatų apžvalgos nuo 2005 metų. E, apibendrinti galiu taip. Pirmiausia, padidėjo Europos institucijų pagarbos ir tarnavimo piliečiui kultūra. Antra, e, piliečiai turi daugiau apsaugos, jeigu jų teisų nėra laikomasi. Ir trečia, e, pasiektas didesnis skaidrumas. E, šių rezultatų pasiekėme didžiąją dalimi nagrinėdami piliečių skundus ir užklausas savo metinėse ataskaitose publikuoju pagrindinius atvejus bylas, įrodančius, kaip galime apginti piliečių teises. Giname ir piliečius, ir smulkų verslą. Sugebėjau įtikinti Europos institucijas ir struktūras, kaip spręsti problemas atsiradusias dėl per didelių biurokratinių reikalavimų kaip e, naikinti tokius reikalavimus verslui. Ir aš tikiuosi, kad atrankos kriterijai mūsų pasiūlymų pasakoje pagerėjo, pagerėjo kandidatų užklausų ir paraiškų nagrinėjimas, sumažėjo uh, nusiskundimų EPSO, tai yra ES įdarbinimo tarnybas skaičius piliečiai palankiau vertina ES institucijų galimybės atsižvelgti į piliečių perspektyvą. Taigi praktiškai taikau tai, ką e, rekomenduoju kitoms institucijoms, pats tarnauju piliečiams. E, pasirinkome aišku sprendimo prieimimo mechanizmą, aiškiai, skaidriai priimame savo darbuotojus, laikomės griežtų e, standartų visoje taryboje su perskaitęs 2000, atsiprašau, visoje sąjungoje perskaitęs 260 kalbų. Kalbu apie bendrijos teisės laikymasi, apie patikimą administraciją ir pagarbą piliečiui. E, užsiemiau ir e, Europos ombudsmeno tinklapio e, pežiūrą ir atnaujinimu. Dabar tinklapis tapo patrauklus, informacija pateikiama trumpiau, tačiau daug prieinamiau e, vartotojui, tai yra piliečiui. Taip pat pagerinau turimų teisės gynybos priemonių prieinamumą piliečiams bendrijos ir nacionaliniais lygmenimis. Bendrijos lygmenių e, pasiūliau greitesnę paraiškų ir užklausimų nagrinėjimo procedūrą. Dabar vidutiniškai per 13 mėnesių išnagrinėjami nusiskundimai ir per 2 ar 3 mėnesius baigiamos nagrinėti užklausos. Taigi mes efektyviau nagrinėjame piliečių skundus ar pateikėme informaciją. 24 tūkstančiai piliečių pasinaudojo e, užklausų teikimo procedūra, kuri buvo pradėta šiais metais. E, taigi pagerėjo teisės gynybos priemonių įgyvendinimas, kasmet atlieku tyrimą, kaip pagerinti parlamento suteiktų įgaliojimų gyvendinimą teikiamos kritinės pastabos, na, o valstybių narių lygmenių bendradarbiauju su nacionaliniais ombudsmenais tam, kad sustiprintume Europos ombudsmenų tinklą ir bendradarbiavimą su papi, e, kitomis struktūromis. Toks bendradarbiavimas pagerėjo e, per maždaug šimtą informacinių vizitų, lankiausi visose valstybėse narėse, susitikau su piliečiais, nacionalinėmis organizacijomis, pilietinės visuomenės atstovais, teismų institucijomis. E, visi e, ombudsmenų tinklo nariai, tinklo e, pagrindų keičiasi informacija apie apsaugą piliečiams. Taip pat savo rekomendacijas teikiu ir nacionalinėms struktūroms, kuriuose kalbame apie tai, kaip interpretuoti bendrijų teisę ir kaip ją teisingai taikyti. Ir galiausiai skatinu tinkamą bendradarbiavimą tarp nacionalinių ko, e, institucijų ir komisijos Solvit tinklo. Galiausiai pagerinau skaidrumą per efektyvų nusiskundimų nagrinėjimą per 2001 reglamentą numeris 1049 pagerino piliečių prieigą prie dokumentų. Na, o pasirašė supratimo memorandumą su Europos duomenų apsaugos priežiūros institucija. Užtikrinome geresnį duomenų apsaugos taisyklių ir principų išaiškinimą piliečiams peržiūrint 1049 e, reglamentą pateikėme vertingų pasiūlymų dėl jo taisymo ir tikimės tolmesnio bendradarbiavimo su kitomis institucijomis ateityje. Galiausiai 80 procentų visų, kurie į mane kreipėsi, gavo tiesioginius atsakymus arba pateikiau e, pasiūlymą, kur e, kreiptis, jeigu aš negaliu pradėti skundų nagrinėjimo. Taigi e, skatinu ir toliau piliečius naudotis Europos ombudsmeno tarnybą, e, nes ji laikosi pagrindinių principų, įskaitant ir e, nekaltumo prezumciją, pagrindinės teisės, kova su diskriminacija ir piknaudžiavimu vadovaujančia padėtimi. Pagal 2008 visuomenės apklausą galima sakyti, kad 38, ES, 38 procentai ES piliečių yra girdėję apie šią tarnybą ir palankiai ją vertina. Ne vienas iš tų pasiekimų nebūtų buvęs įmanomas be parlamento palaikymo, be artimo bendradarbiavimo su šiuo komitetu. Parlamentas man suteikė reikiamų išteklių darbo atlikti, o jūsų komitetas sąžiningai ir sparčiai nagrinėdavo mano pateiktus klausimus, ypač specialiasias ataskaitas, kurias manydavau, kad reikia jums pateikti. Gerbiamoji pirmininkė, garbėjai nariai nariai. Bendrijos institucijos yra struktūros, kurios dažnai suprantamos kaip nutolusios nuo piliečių, besmeninės, neturinčios veido, biurokratinės. Tačiau aš esu įsitikinęs, kad mes visi sutarėme, kad aukštos administracinės praktikos, aukštos kokybiškos administracinės praktikos užtikrinimas yra būdas prieartėti prie piliečių ir spręsti jų problemas. E, didžiuojuosi kai kuriais iš savo rezultatų, tačiau suvokiu, kad labai daug ką dar galima ir privaloma padaryti piliečių labui, kad jie gautų visapusę informaciją apie savo teises ir žinotų, kaip jomis pasinaudoti. Iš ES institucijų ir struktūrų atsakymų mano klausimus matyti, kad šios institucijos yra įsipareigojusios laikytis aukščiausio administracinės praktikos standartų ir galima sakyti, kad labai ženkliai sumažėjo piknaudžiavimo valdžia atveju. E, ombudsmeno tarnyba per 14 metų parengė tik 16 specialiųjų ataskaitų. Nepaisant to, Europos institucijų darbas turėtų būti dar gerinamas, kad būtų sukurta e, tikra paslaugų teikimo piliečiams kultūra ombudsmenas ir toliau visiškai nešališkai, nepriklausomai ir sąžiningai gyvendins savo funkcijas. Aš nuolatos sistemingai siekiau tikslo nuo pirmųjų metų šioje tarnyboje. Aš įsipareigojau labai aktyviai siekti šio tikslo ir tuo atveju, jeigu būčiau perinktas. Taigi aš atsakiau į visus kandidatams skirtus klausimus, juos pateikiau ir e, parlamento ombudsmeno, e, parlamento tinklapyje, toje dalyje, kuris skirta ombudsmeno rinkimams. Ir esu įsitikinęs, kad per ateinančius metus ši struktūra tik sustiprės. Pagrindiniai jos tikslai ateityje bus tarnavimas piliečiams pagal Lisabono sutarties nuostatas, antra, stiprinant institucijų tarnavimo piliečiams kultūrą ir trečia, didinant stiprinant institucijų darbo veiksmingumą. Taigi trumpai atsakysiu į klausimus, kuriuos jūs pateikėte ir į kuriuos atsakiau plačiau raštu. Taigi, Lisabono sutartis, manau, kad visų institucijų efektyvus bendradarbiavimas ir, ben, ir veikla prisidės prie sėkmingos Lisabono strategijos įgyvendinimo. Antra, manau, kad ombudsmeno įnašas garantuojant piliečių teises ir gerą administraciją yra esminis. Piliečiai turi turėti galimybę kreiptis į ombudsmeną ir parlamento peticijų komitetą, kad gautų o, tinkamus atsakymus ir jeigu reikia jų e, žala būtų kompensuota. Antra, kalbant apie tarnamo piliečiams kultūros e, stiprinimą, aš esu pateikęs tokias rekomendacijas. Visų pirma, manau, kad reikia atnaujinti Europos administracijų kodeksą e, veiklos kodeksą, e, taip pat dirbti su teisingumo teismu ir atsižvelgti jo praktiką labiau, e, taip pat kiek įmanoma labiau laikytis Lisabono sutarties. O kalbant apie užklausą savo iniciatyvą, Tai manau, kad šiuo atveju jas reikėtų rimčiau atsižvelgti, kad būtų galima kovoti su sisteminė prasta praktika. Reikėtų sukurti neformalų geros administracijos tinklą, tinklą, kad jis padėtų keistis gerąją praktiką ir užtikrinti mokymus. Institucijos turėtų pateikti piliečiams draugiškus sprendimus, na, o jiems teikiama informacija turėtų būti kokybiška, patikima iš jos galėtume aiškiai suprasti, kaip piliečiai gali e, reikalauti, kad jų teisų būtų laikomasi ir pateikiamos kompensacijos. Be kitako, manau, kad dialogas e, teisėkuros ir administracinios prasme yra esminis, kalbant apie e, prieigos prie dokumentų reglamentą ar OLAFO reglamentą bei finansinį reglamentą. Galiausia, manau, kad tai būtų pagrindas stiprinti ombudsmeno tarnybos funkcijas. To pasieksime per bendradarbiavimą su nacionalinėmis institucijomis ir panašiomis struktūromis, taip pat keisdamiesi informaciją apie savo darbo praktiką, taip pat kartu organizuojant įvairius renginius valstybėse narėse, informuodami piliečius apie ombudsmeno darbą, taip pat pasinaudojant parlamento informacijos tarnybomis ir informaciniais ištekliais, kad galėtumėm lengviau pasiekti piliečius. Galėtumėm reguliariai susitikti su suinteresuotomis šalimis ES lygmenių, nulatos vykdyti dialogą šiame forume su žiniasklaida, įmonėmis, pilietinė visuomenė. Uh, taip pat pasinaudojant socialiniu tinklu per tinklapius galėtume pasiekti piliečius labiau ir čia Europos parlamentas ir parlamentarai yra sektinas modelis. Manau, kad nagrinėjant e, skundus galėtumėm pagerinti E, jų nagrinėjimo spartą per Europos ombudsmenų tinklą, na ir galiausiai per e, darbą su ES ir jos valstybių kandidačių ombudsmenų tarnybomis mes galėtumėm skleistis gerąją praktiką. Baigdamas pasakysiu, kad uh, savo darbo uh, eigoje vadovavausi pagrindiniais čia išdėstais principais uh, ir toliau laikausi tokių įsipareigojimų. Esu įsitikinęs, kad mūsų misija ir turėtų būti viso mūsų darbo leitmotyvas, o misija yra tokia. Mes turime siekti atvirai ir sąžiningai nagrinėti piliečių skundus prieš Europos institucijas, skatinti skaidrumą, administracinę kultūrą ir tarnamo piliečiams sieki. Mūsų tikslas yra skatinti pasitikėjimą per dialogą su piliečiais ir Europos institucijomis ir užtikrinti aukščiausius elgsenos standartus. Aš esu įsitikinęs, kad šis trumpas pranešimas rodo, kad to ir siekiu. Ačiū. Eh, Ačiū, panė Diamadura. Diamaduros, už jūsų pranešimą. Pane Konė, jums iš pirmo žodis. Ačiū, panė pirmininkė. Ačiū, panė Batsmenė. Aš nekartosiu tų klausimų, kuriuos pateikėme jums raštu. Jūs juos jums, mums jau atsakėte. Jūs iš tikrųjų jau pakankamai ilgai dirbate šį darbą ir aš norčiau sužinoti, ar jūs įtrauktumėte kokią nors naujovę, jeigu būtumėte vėl išrinktas ombudsmenu. Ko, kas jums nepavyko įgyvendinti? Ir kaip jūs įsivaizduojate bendradarbiavimą su mūsų peticijų komitetu? Ir kaip įsivaizduojate bendradarbiavimą su kitomis institucijomis? Ačiū, panas Bušinaru. Ačiū, panė pirmininkė. Europos ombudsmenas. Taip, e, taip, tai, tai, ponė Europos ombudsmenė, iš tikrųjų man didžiulė garbė pasveikinti jūs šiuose klausimuose. E, tarp e, Europos ombudsmeno ir peticijų komiteto iš tikrųjų vyksta puikus bendradarbiavimas ir piliečiai iš tikrųjų gali išvelgti skirtumą tarp gero administravimo ir netinkamo administravimo. Iš tikrųjų tai yra labai svarbus dalykas ir tam, už tą mes jums esame dėkingi. Ir šiame kontekste aš norėčiau užduoti klausimą, ar jūs esate pasiryžę bendradarbiauti su mumis už tai, kad mes sukurtume bendrą mechanizmą spręsti e, skundams e, būtent kurie yra susiję e, su Europos parlamentu. Ačiū. Ačiū, aš turėčiau e, atsiprašyti visų pirma, nes pakartosiu savo klausimą. Jūsų pastabose e, raštu ir jūsų mm, kalboje, kur iš tikrųjų buvo labai įtikinama, aš išgirdau vieną dalyką, kuris būtų mums labai svarbus. Tačiau iš tikrųjų aš netradau šito dalyko jūsų pranešime. Tai būtent nacionalinių mažumų klausimas. Iš tikrųjų, anksčiau kalėdama aš nepateikiau jokių pavyzdžių, dabar pateiksiu. Pavyzdžiui, vienoje ES valstybėje įstatymo yra nustatyta, kad vietos nacionalinės e, mažumos negali vartoti savo gimtąją kalbą. Tai būtent tai yra kolektyvinis jų teisų pažeidimas. Bet iš tikrųjų pažeidžiamas ir individų teisės. Tai reiškia, e, atskiri asmenys kenčia tam tikrą diskriminaciją. Taigi klausimas, jūs galėtumėte, kaip jūs galėtumėte jiems padėti ir ką galima atlikti, kokiu priemonių imtis galima jūsų nuomonė šioje situacijoje, ar galima taikiai išspręsti šią problemą. vis dėlto e, neužmerkiant e, akių ir nepažiūrint į pirštus į tokius diskriminacijas. Iš tikrųjų, mažumų teisės e, galbūt nėra mūsų kompetencijos rytis, tačiau iš tikrųjų mes turėtume spręsti ir tokias problemas. Jos yra svarbios. Tai, tai yra ne tik dėl to, kad mes norime išspręsti uh, tokius konfliktus, bet ir todėl, kad ES tokios problemos iš tikrųjų sukelia jausmą, kad žmonės yra paliekami likimo varijai, diskriminuojami. Kad niekas jais nesirūpina. Ir manau, kad ES turėtų didelį dėmesį skirčiamis problemus, nesvarbu iš tikrųjų, kokiu atstumu būtų nutolęs tas regionas, kuriame vyksta tokios problemos. Tačiau ES atsisako spręsti tokias problemas. Nors e, pažeidžiant tų mažumų teisės, pažeidžiamos ir bendrosios ES vertybės, kyla pavojus e, saugumui bei ES piliečių orumui. Ar jūs matote kokį nors būdą, kaip galima išspręsti šią problemą, kaip galime nustoti pažeidinėti mažumų teisės ir panaikinti tokią praktiką, būtent aukštesnių lygių, kad nebūtų taikomi dvigubi standartai vienos šalies piliečiams ir mažumoms. Kaip jūs, kaip Europos ombudsmenas, galėtumėte užtikrinti, kad būtų suderinamos ES ir nacionalinės kompetencijos, sprendžiant tokias problemas. Ačiū, e, ponė Diamanduroš, ačiū už jūsų pranešimą. Iš tikrųjų, jis buvo labai išsamus. Iš tikrųjų, mm, dabar noriu paklausti apie jūsų ateities planus, ko jūs galėtumėte tikėtis, ko galėtumėte pakeisti po Lisabonos sutarties įsigaliojimą. Tačiau iš tikrųjų e, jūs atsakėte šios klausimus savo pranešime, todėl aš užduosiu kitą klausimą, kuris buvo iškeltas plenarinėje sesijoje. Jūs iš tikrųjų daug laiko praleidžiate atsakindami į e, piliečių klausimus. Ir žmonės e, užduo, kartais užduoda klausimus arba siunčia skundus ir laukia atsakymus. Ar jūs įsivaizduojate, kad kaip galėtumėte sumažinti šitą laiką, kad greičiau būtų patekimi atsakymai piliečiams ir kokiamis priemonėmis? Ačiū, pneumolis. Ačiū, ponė Diamandurus, už jūsų aišku ir labai teigiamą pranešimą. Aš norėčiau užduoti du klausimus. Pirmas dalykas. Aš pripažįstu jūsų įsipareigojimus padidinti Europos institucijų aptarnavimo kultūrą. Tačiau aš manau, kad daugelis iš mūsų vis dėlto mano, kad ES piliečiai vis dėlto susiduria su ta problema, kad jie neturi ką kreiptis. Jie gali rašyti e, e, skundus peticijų komitetui e, Europos parlamento pirmininkui arba komisijai. Iš tikrųjų, Visą tai yra labai painu. Kur mes galėtume nukreipti piliečius, kurie galėtų kreiptis ir gauti atsakymą į savo klausimus. E, galbūt galėtume įkurti tokį portalą, į kurį jie tiesiog galėtų kreiptis ir gauti atsakymus į visus klausimus. Kitas dalykas, galbūt, galbūt e, reikėtų atkreipti dėmesį daugiau į mūsų ministrų tarybą. Iš tikrųjų, nes jo darbas, tarybos darbas nėra toks labai skaidrus. Ir kartais e, netgi trukdama e, teisėkoros procesui būtent iš tarybos pusės galbūt jūs kaip Europos ambasmenas galėtumėte atkreipdėmėsi tai, ką galėtume pakeisti, pagerinti institucijų kaip bendradarbiavimą ir darbą. Ačiū. Aš e, norėčiau taip pat padėkoti už jų pranešimą ir už jų darbą. Aš turiu daug klausimų. Iš tikrųjų, dabar e, Lisabono startyje jums e, skirti yra du straipsniai, kuriems teikia pagrindą uh, kaip gali būti pagerintas administravimo darbas. Aš norėčiau paklausti, ką jūs konkrečiai norėtumėte atlikti, kokius vertinimus e, turėtumėte atlikti ir priversti institucijas e, dirbti tvarkingiau, skaidriau, tinkamiau. Taip pat, e, kalbant apie stebėseną įvairių institucijų ir agentūrų. Kaip jūs sustiprintumėte šią kontrolę, šią stebėseną? Kaip galėtumėt pasiekti, kad tos institucijos dirbtų taip, kaip mes norime? Nes būtent e, e, agent, su agentūromis susiduria piliečiai savo kasdienėme gyvenime. Ačiū, pana Čičica. Ačiū, profesoriau. Diamanduros, norėčiau Jūs pasveikinti su tikrai spūdinga, e, spūdingu Jūsų gyvenimo aprašymu ir tuo, kad Jūs entuziastingai šiandien prisis, prisistatote ir Jūs e, iš to yra aišku, kad Jūs norėtumėte tęsti tarnybą. E, ką Jūs laikotės geriausių savo veiksmų ar sprendimų per darbą, per tarnybą šioje institucijoje. Ir kitas mano klausimas, kokio sprendimo ar kokio savo veiksmo gailitės, norėčiau, kad paaiškintumėte, kodėl abiem atvejais. Savo atsakymuose raštu jūs kalbate apie tai, kad ombudsmeno institucijos kritinės ombudsmeno kritinių pastabų turėtų sekti institucionalizacija. Gal galėtumėte paaiškinti, ką jūs turite omeny, nes aš nesupratau.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 visų pirma, atsižvelgiant į jo patirtį, noriu paklausti, su kokiamis problemomis susidurėte susidūrėte santykiuose su regioniniais ir nacionaliniais atstovais. Taip pat jūs teigiate, kad reikia skleisti tarnybos paslaugų teikimo kultūrą Europos institucijose. Žinau, kad tai nelengva užduotis, nes kalbame apie sudėtingas institucijas, kurios nėra renkamos institucijos. Taigi, ką galima būtų nuveikti šioje srityje? Siekiant užtikrinti piliečių teisų apsaugą, Lisabono sutartyje ir pagrindinių te Lisabono sutartis ir pagrindinių teisų hartija nėra labai plačiai žinomos kita vertus. Ką reiktų daryti, kad piliečiai būtų geriau apie tai informuojami ir kaip užtikrinti, kad būtų ta informacijos klaida tarp visų tarpininkų? Ponas Salafrankos. Žinau, ponas Salavrakos. Ačiū, ponė Diamandūros. Pone Paljedėly parengė pranešimą apie jūsų veiklą. Jūsų veikla tikrai daro įspūdį. Ir sakyčiau, kad įsigaliojant Lisabonos sutarčiai ES įžengė į naują erą. Be bejonės tai iškels papildomų sunkumų ir iššūkių ir Europos parlamento darbe ir taip pat kitoms institucijoms. Ir žinoma, ir ombudsmeno institucijai. Žinau, kad reikės e, imtis tam tikrų veiksmų, kad būtų užtikrintas veiksmingas jos darbas. Ar jūs turite kažkokių konkrečių idėjų ar pasiūlymų, kaip užtikrinti veiksmingesnį ombudsmeno tarnybos darbą po Lisabono sutarties įsigaliojimo, kad e, na, mes dirbtume pra, kažkokiame realiame pasaulyje, o ne tik tai teoriškai kažką postuluotumėme. Ačiū, dabar sutik žodį ponui Diamandūros atsakyti į užduotus klausimus. Grazie de nuovo. Ačiū. Pone Grūni, noriu padėkoti Jums už Jūsų pasisakymą. Ir noriu pasakyti štai ką. Visada e, sunku atsakyti klausimą, ar, ar na, nėra pavojaus per daug tai pada, kažko tai padaryti. Na, aš nebūčiau kandidatas, jeigu to baiminčiau tokio dalyko. Ir aš jau šešis metus dirbu šioje tarnyboje ir aš turėjau galimybę tai papasakoti, kai neseniai buvau susitikęs su jumis. Ir noriu pasakyti, kad iš esmės ombudsmeno tarnybos darbas užtikrinti, kad piliečiai pasitikėtų institucijomis. Tai yra sudėtinga ir ilga procedūra. Ir noriu pasakyti, kad iš esmės jei parlamentas man suteiktų garbę ir dar kartą mane paskirtų ombudsmenu, aš turėčiau galimybę toliau gilinti tai, ką jau pradėjau. Kitas klausimas. Ar aš nenorėčiau užsimti kažkuo kitu? Ar, ar aš, na, tai tai vienintelis darbas, kurį aš galiu atlikti, kurį aš norėčiau atlikti? Atsakydamas norėčiau pasakyti štai, ką kalbant apie pastangas su, suartinti piliečius ir institucijas, užtikrinti jų teisų gyvenimą, tai tai yra didžiulė užduotis, kuri reikalauja nepaprastai daug laiko ir daugybės pastangų. Ir aš noriu pasakyti, kad aš esu pasirengęs imtis tos užduoties, nes to paties tikslo galima pasiekti įvairiais būdais ir mano įsivaizdavimu tie svarbiausiai tikslai, kurie turėtų, e, kurio, kurių turėtų sekti Europos ombudsmenas, yra sudėtingi. Ir, ir kalbame apie netinkamą administracijos darbą, apie tai, kad reikia siekti tos administracijos skaidrumo, kovoti su trūkumais ir aš manau, kad įsivaizduoju, kaip reikėtų imtis tų problemų. Toliau noriu atsakyti kitą jums užduotą klausimą bendradarbiavimas su kom, peticijų komitetu e, per mano darbo laiką man buvo tikrai labai svarbus ir man labai daug davė. Ir Lisabono sutarties įsigaliojimas kuris vyks netrukus, yra labai reikšmingas dalykas ir Europos parlamentui, ir Europos ombudsmenui. Ir čia atsiveria daugybė galimybių. Pavyzdžiui, Europos parlamentas turės galimybę geriau bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais, o atsižvelgiant į tai, kad aš jau turiu, esu užmesgęs bendradarbiavimo tinklas su regioniniais ir nacionaliniais ombudsmenais, aš čia išvelgiu galimybę suartinti nacionalinius parlamentus ir kai kurias kai kuriuose srityse, savo ruoštų dirbdamas su kolegomis, manau, bus galimybių pa, ne, įvairiai pasinaudoti Lisabono sutarties teikiamomis galimybėmis. Ir parama, kurio, kurios sulaukiau iš, iš parlamento, visada stipriausia buvo iš peticijų komiteto. be abejo bendradarbiavimo su kitais, su kitomis institucijomis klausimas. Jeigu kalbame apie regionų ir nacionalinius ombudsmenus, tai vėlgi čia galima remiantis Lisabonos sutartimis, sutartimi, atsiprašau, išplėsti tinklo galimybės ir toliau tęsti darbą, kurį nuveikėme iki šiol. Ir įdomiausias dalykas, kalbant apie, apie e, ombudsmeno įstaigos darbą, kad čia nėra kažkokių tai ribų, kad visada galima siekti naujų aukščių, naujų tikslų. Ir aš išvelgiu, kad čia atsiveria nepaprastos bendradarbiavimo galimybės. Ir aš esu pasirengęs na, eiti į gilį, toliau dirbti, tai, ką, tęsti tai, ką esu pradėjęs. Yeah. Uh, Bolsonaro, I, uh, Pone Bostinaro, aš pabandysiu atsakyti jūsų klausimą, tą kalbą, kurį jį uždavėte bendro mechanizmo galimybę. Noriu pasakyti jums štai ką. Noriu pasakyti, kad aš, kaip ombudsmenas, ir aš žinau savo, ir mano pirmtakas, kaip žinau, labai daug, e, labai stipriai pasinaudojo šio komiteto parama ir parlamento parama. Ir aš manau, kad tai ir yra atspirties taškas. Tai yra tolesnis bendradarbiavimas, bendradarbiavimo gilinimas. Ir svarbiausia, kad Na, aš tikiuosi, kad aš ne, mano pasisakymas jums neprimena sugedusios plokštelės, vėl pakartosiu, kad Lisabono sutartis atveria labai daug galimybių. Ombudsmenas gali bendradarbiauti su, Europos ombudsmenas gali bendradarbiauti su regionų ir valstybių ombudsmenais, nes regionų ir valstybių ombudsmenai teikia paklausimus Europos ombudsmenai tais atvejais, jeigu jie nežino, kaip taikyti ES teisę. Tokių užklausimų skaičius ypač išaugo pastaraisiais metais ir manau, kad ta tendencija dar toliau stiprės, nes Lisabono sutartis atvers tarp parlamentinių ryšių plotmę. Ir aš manau, kad aš turėsiu galimybę paraginti kolegas valstybėse pasinaudoti, kreiptis į savo parlamentus Ir manau, kad toks tinklas, tas ratas taps dar gyvybingesnis ir kad tai pritrauks, susilauks dar daugiau piliečių dėmesio. Kalbant apie tuos užklausimus, tai mes pasinaudojame jau veikiančių tinklų. Egzistuoja diskusijų formas ir to formo pagalba informuojame kolegas regionuose ir valstybėse Pavyzdžiui, buvo iškelta iniciatyva dėl galimybės įkurti pacientų teisų ombudsmeną. Sveikata ir pacientų teisės priskirtinos nacionaliniai ombudsmenų kompetencijai. Ir kalbant apie tą mm, apie tokią galimybę mus buvo kreiptasi, mes iš, pateikėme informaciją. Ir mes siekime sukurti sinergiją ir jos pagalba išaiškinti kai kuriuos klausimus ir geriau žmonėms paaiškinti, kalbėti apie problemas ir galimybes ir kalbėti taip pat ir nacionaliniu mastu. Taigi atsakymas, kitaip suformulavus jį, yra štai koks. Aš neižvelgiu bendro mechanizmo būtinybės. Veikiau aš manau, kad reikia išplėtoti, dauginti jau egzistuojančius mechanizmus, pasinaudoti Lisabonos sutartimi ir papildyti tą mechanizmą, kad atsirastų daugiaplanis kontekstas, kalbant apie bendradarbiavimą su šiuo komitetu, su kitais parlamento komitetais, nacionaliniu ir regioniniu mastu. Ir taip sukurti sinergiją, kuri būtų naudinga piliečiams. Ms. Hankis, um, I wish to thank you for your question. Aš norėčiau padėkoti už jūsų klausimą. Aš tikrųjų, aš žinau jūsų rūpinimą. Aš žinau, kad jūs turite savo šalyje ombudsmenas, kuris sprendžia mažumų klausimą. Iš tikrųjų, panas Kaltinbakas buvo atsakingas už mažumas. Ir aš iš tikrųjų atvykstu iš to šalies, kur dėje E, istoriniu požiūriu mažumų klausimas nebuvo sprendžiamas. Aš puikiai žinau šį klausimą ir kaip ponas Menas, aš tikrųjų darysiu viską, kas, kas įmanoma, jeigu aš būsiu išrinktas, žinoma, kad tik išspręšiau šitą klausimą. Aš norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų aš taip pat jaučiu susirūpinimą, aš taip pat esu jautrus šiom problemams. Ir aš norėčiau pasakyti kelis dalykus. Kaip Europos ombudsmenas aš gavau labai mažai skundų susijusių su mažumomis. E, Daugiausiai žinoma skundų buvo susiję su e, tariamai pažeidžiamomis Romų teisėmis. Ir blogiausias dalykas yra tai, kad iš tikrųjų šitie skundai nėra susiję su mano kompetencija ir aš turėdavau perduoti šitos skundus mano kolegoms nacionaliniu lygiu. Tačiau, jeigu mes platesnių požiūrių pažvelgtume į mažumas, tai iš tikrųjų yra pažeidžiamos visuomenės grupės. Tai iš tikrųjų yra ne tik tai etinės grupės. Ir e, iš tikrųjų ombudsmenas turėtų šiuo klausimu labiau užsiimti. Pavyzdžiui, e, jis turėtų spręsti tokių grupių kaip e, pagyvenę žmonės klausimus. Pavyzdžiui, e, vaikų su specialiais poreikiais. Tai yra labai svarbus ir moraliai sudėtingas klausimas. Aš e, e, šiam komitetui ir parlamentui aš teikiau pranešimus. Aš taip pat savo iniciatyvą pradėjau tyrimą ir viešosius, viešas konsultacijas dėl pažeidžiamų grupių, tai būtent dėl neįgaliųjų žmonių. Uh, Tai buvo daug tokių iniciatyvų, kurios, kurių ėmiausi. Tai reiškia, kad ombudsmenas iš tikrųjų jau įsitraukia į tokius, e, tokių klausimų sprendimą e, savo įgaliojimų ribose. Tai reiškia, kažką įmanoma padaryti. Mano atsakymas į šį klausimą būtų toks. Aš esu pasiryžęs dirbti su, su bet kokia institucija, su parlamentu, su mano kolegomis nacionaliniu regioniniu lygiu, kad būtent būtų išvengiama dvigubų standartų, kad būtų ginamos mažumų teisės. Vieninteliu e, e, Vindelė riba yra ta, kad aš esu tokia institucija, tai Europos asmens yra tokia institucija, kuri būtent turi užsimti kitų institucijų darbo nagrinėjimo. E, Pone Demaduras, aš norėčiau E, paprašyti jūsų trumpiau atsakinėti klausimus. Nes mes e, buvome numatę dar 15 minučių klausimais, klausimams, tačiau išnaudosiu šis laikas. E, iš tikrųjų, didžiausia problema yra tai, kad klausimai yra trumpesni paprastai už atsakymus. Taigi dabar dėl šito laiko, kada atsaka, e, skirto atsakymams į skundus ir klausimus. Iš tikrųjų, paprasčiausi klausimai, paprasčiausi skundai išsprendžiami per tris mėnesius. Pe, keliomis kalbomis jie sprendžiami, tai trimis, keturiomis kalbomis. Aš stengiuosi su savo komanda iš tikrųjų mažinti tą laiką, per kurį yra atsakoma į piliečių klausimus. Aš tikiuosi, kad sumažins šį klausimą. Pana Valis, ačiū Jums už klausimą. E, dabar pirmininkė man daro spaudimą, kad atsakyčiau trumpiau. Iš tikrųjų, aš e, pasakysiu vieną pavyzdį. Mes sukūrėme e, interaktyvų vadovą, kuris e, šiais metais pradėjo veikti ir šitas vadovas nukreips piliečius, būtent kur jie gali užduoti savo klausimus. Taigi ombudsmenas eina tą kryptimį, tai būtent, kad piliečiai galėtų kreiptis į kažką tiesiogiai ir paskui būtų jų klausimai nukreipiami teisinga uh, kryptimi yra ir telefoninė sistema, tai žmonės, kai užduoda klausimą, paskambinę ir jiems ats e, suteikiamas atsakymas. Dabar dėl e, tarybos ir dėl e, skaidrumo. Aš pateikiau specialų pranešimą, kuriame buvo pasakyta, kad nebuvo didelio skaidrumo taryboje. Ir aš stengiuosi paskatinti šį skaidrumą. Norėčiau, kad e, šios kadencijos parlamentas galėtų bendradarbiauti su, su taryba ir kad būtų Lisabonos principai įgyvendinami būtent susijęs su skaidrumu. E, aš tengiuosi, kad e, Lisabonos sutartis leistų mums veiksmingai pasinaudoti nacionalinių parlamentų indėlių. Padeigim. Aš Iš tik, suprantu jūsų klausimą. Iš tikrųjų sunku man atsakyti labai greitai. 298 e, straipsnis. Ten kalbama apie gerą administravimą institucijų. Aš pasakyčiau, kad aš esu pasirengęs dirbti su šiuo komitetu, būtent, kad būtų užtikrinta sinergija, kad būtų užtikrinti geriausi rezultatai mūsų bendradarbiavimo ir, ir aš mielai dalyvaučiau e, teisėkros e, iniciatyvose. O kaip vykdyti geresnę kontrolę, geresnę stebėseną? Aš manau, kad reikėtų paskatinti ombudsmeno pastangas. Jeigu aš būsiu išrinktas, aš nukreipsiu savo dėmesį į institucijas, agentūras, kad galėčiau paskatinti jas taikyti geresnę tarnavimo kultūrą ir e, skaidriau bei geriau bendradarbiauti su piliečiais. Ačiū už jūsų pastabas. Man atrodo, kad mano geriausia, geriausias sprendimas e, e, šitame e, komitete ir parlamente žinomas jisai yra, tai būtent jisai susijęs su specialių poreikių vaikais. Kaip galima visuomenę paskatinti jautriau reaguoti į specialių poreikių vaikus, tai jų švietimą, jų gyvenimą, aprū, socialinį aprūpinimą, e, kad mes galėjome teis, tam tikrais teisės aktais įtvirtinti tuos principus ES ir aš labai džiaugiuosi to. O kuo dėl ko aš apgalėstauju. Aš e, e, iš tikrųjų gailiuosi dėl kelių sprendimų, daugiau negu vieno. Aš gailiuosi, kad negalėjau išaiškinti savo pozicijų šiam komitetui, parlamentui dėl išmokų parlamentarams. Man šitas klausimas buvo labai svarbus, nes parlamentas norėjo iš tikrųjų didesnio skaidrumo. Aš skatinau šią iniciatyvą, tačiau man nepavyko dėja. Nepavyko pakankamai išaiškinti tam tikrų problemų susijusių su išmoko parlamentarams. Dėl šito rezultato institucionalizavimo po kritinių pastabų. Aš norėčiau, kad mano komanda užtikrintų nuolatinius kontaktus nacionalinių ir regionių lygių kad, ir e, institucinių lygių, kad būtų sekama, kaip įgyvendinami mūsų sprendimai, mūsų pastabas ir rekomendacijos. Yes. Ε, e, άρα επιτρέψτε μου να μην το αναπτύξω. Aš e, tikiuosi bendradarbiauti su nacionalinės ir regioninės abudsmenais. Aš to nekartosiu dabar. Tai aš jau pasakiau. Toliau. Čia aš atsakinėjau į klausimus. Kaip galima skatinti aptarnavimo kultūrą? Aš manau, kad e, aš jau ėmiausi iniciatyvų šioje srityje ir šis darbas turi būti tik tai tęsiamas būtent intensyvinant ombudsmeno ir Europos institucijų bendradarbiavimą. Faktas, kad ne visos institucijos, ne visas šias institucijos renkami atstovai, netrukdo mums bendradarbiauti su įvairiomis svarbiausiamis įstaigomis ir institucijomis, komisija, parlamentu ir kitomis. Europos parlamentas po Lisabonos sutarties iš tikrųjų įgavo svarbesnį vaidmenį. Ir ponė Salavrankos, aš atsakiau jums į jau klausimą, tačiau baigdamas norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė Lisabonos sutartis atveria naujas perspektyvas. Ir aš labai džiaugčiausi, jeigu tos perspektyvos e, būtų labiau išnaudojamas, kai aš būsiu išrinktas antrą kartą. O dabar pradedame, e, prašau žodžio, procedūrą. Na. Dėkoju, ponė Demanduros. Sveikinu Jūs už tai, ką nuveikėte iki šiol. Džiaugiuosi tuo. Taip pat norėčiau o, pasidžiaugti tuo, kad Jūs taip sėkmingai atsakėte į jūsų jums užduotus klausimus, jūsų atsakymai yra atviri, sąžiningi, taigi tuo tikrai reikia didžiuotis. Jūsų klausime, ką Europos institucijos turėtų daryti, kad geriau tarnautų Europos piliečiams. Jūs įvardinote e, šešis e, aspektus, aš pakartosiu du iš jų. Pirma, piliečiai turi būti informuoti apie tai, kokių teisų turi ir antra, reikia padėti toms te, e, tas teisės įgyvendinti. Taip pat sakote, kad piliečiai turi gauti paaiškinimus jiems suprantama kalba, tai yra nemažiau svarbu. Jūsų darbo dėka. Tapo įmanoma skatinti vadinamąjį Europos idealą. Jūsų gyvenimo prašymas, jūsų atsakymai įkvepia pasitikėjimo. Dėkoju. Pasinaudodama progą norėčiau visiems komiteto kolegoms pasakyti, jog dirbant prie 2008 metų metinės ataskaitos, aš prie jūsų darbo tarsi ir priartėjau. Kartais buvo labai sunku išlikti nešališkai, tačiau teko, nes reikėjo vertinti kitą instituciją, su kuria mus sieja sutartiniai santykiai. Tačiau vis dėlto noriu nuoširdžiai pasidžiaugti tuo, ką padarėte. Ačiū. Pone Roti, dėkoju už malonius žodžius. Jūs tikrai labai e, daug e, pozityvių vertinimų išsakėte mano atžvilgiu. Aš net įraudau, tačiau noriu pasakyti, kad visi ombudsmenai turi kalbėti atvirai, sąžiningai. Tokia mano pareiga. Turiu kalbėti atvirai ir su jumis. Manau, kad bet kuris ombudsmenas turi sugebėti aiškiai piliečiams suprantamą kalbą išsakyti mintis. Tai reiškia, kad mano tarnybos turi kalbėti, atsakinėti piliečių klausimus paprastai ir aš padarysiu, pasistengsiu padaryti viską, kas nuo manęs priklauso. Dėkoju toliau, ponė Paliedėlė. E, užklauso savo iniciatyva yra labai naudinga ombudsmeno turima priemonė, bet ją reikia naudotis labai atsargiai. Tais atvejais, kai kyla specifinė sisteminė problema institucijose arba kyla tikrai labai rimta problema, turinti įtakos tik vienam asmeniui, tai yra nemažiau svarbi užklausa. Aš bandžiau e, savo įgaliojimais vadovaudamasis atkreipti dėmesį į sisteminius nukrypimus, anomalijas, kad institucijos taptų efektyvesnės. Dėkoju, mums liko dvi minutės. Taigi suteiksiu žodį dar vienai komiteto nariai vieną minutę ir paskui suteiksime žodį atsakymų vieną minutę. Dėkoju, labai atsiprašau, kad nedalyvavau e, jūsų prisistatymę, tikrai nesupraskite to neteisingai, tačiau negaliu būti keliuose posėdžiuose vienu metu. Noriu pasidžiaugti tuo, kad keliate <clears throat> išmokų parlamentarams klausimą tikrai džiugu, kad kalbame su mumis tiesiogiai apie tai ir man tai yra labai labai pozityvus signalas. Du trumpi komentarai. Kalbate apie galimybę ne tik kalbėti su piliečiais jų kalba, pavyzdžiui, graikų, italų, bet ir jiems suprantama kalba. Tai yra ypatingai svarbu, nes piliečiams sunku suprasti skirtumus tarp institucijų, jų funkcionavimo subtilumus. Taigi tai yra tikrai labai asmenis dalykas, man skirta minutė baigėsi, tačiau aš te noriu paklausti, ar turite kažkokių planų dėl piliečių supratimo didinimo, kad piliečiai suprastų jiems pateikiamus atsakymus. Ir tikrai nereikėtų pražadėti piliečiams tuose atsakymuose daugiau, negu galime realistiškai padaryti. Ačiū. Ačiū. Aš esu dėkingas už komentarus ir ypač dėkoju už tuos komentarus dėl e, parlamentarų išmokų. O kai dėl jūsų klausimo, tai atsakysiu štai kaip. Geros administracijos privalumas yra jos atvirumas. Ir tas atvirumas suteikia didžiulės galimybės e, veikti proaktyviai. Aišku, turime suvokti, kad neturime viršyti savo įgaliojimų, tačiau aktyvumo, e, kūrybingumo, e, iniciatyvumo galimybių yra daugybė. Taigi dėkuoju, kad įspėjote e, ir kviečiate laikytis pusiausviros, kad nereikia būti per daug optimistiškiams ir kvėpti per didelės vilties piliečiams, tačiau aš bandau visada geriau pažadėti mažiau, o padaryti daugiau nei priešingai. Bet esu nuoširdžiai dėkingas Jums už Jūsų e, pasisakymą ir kvietimą su piliečiais kalbėti paprastai. Taip pritariu Jums, daug kas priklauso nuo to, kaip atsakymą formuluojame ir jeigu esame atsargus, e, objektyvus ir tuo, tar, tuo pat metu iniciatyvus, mes daug ko pasieksime. Ačiū. Nu. Ačiū, ponia Diamandūros. Tuo tarpu su jumis atsisveikiname ir dabar perėsime prie paskutinio mūsų kandidato. Ponas Monet. Please, Mrs. Mazzoni. Toliau pirmininkavimą toliau pirmininkavimą perims vicepirmininkė. Uh, we welcome Mr. Monet. Pone Monet, sveikinu Jūs. Ir dabar žodį iš karto Jums suteiksime, kad galėtumėte pasisakyti. Į jūsų pasisakymus skiriame 15 minučių.